Šiandien balsavome po pietinėje mūsų sesijos dalyje. Norėčiau taip pat priminti, kad visus balsavimo motyvų paaiškinimus galima pateikti ir raštu. pasiūlius poniai Albrecht ir poniai Tomas. dėl finansinės programos 14-20 metų, ponė Džyvo. She's absent. Uh... Ponios Džil nėra salėje. Nařízení rady, eh, které upravuje víceletý finanční rámec, protože pro českou republiku kterou zde zastupuji tato změna je velmi důležitá. Umožní... taryba patvirtino reglamentą dėl daugiametės finansinės programos ir šis dokumentas yra nepaprastai svarbus čekijai dėl to kad Dar 2014 metais mums turėjo išmokėti 80 milijardų kronų Ir e, gali būti taip, kad mes tas lėšas dabar gausime 2015 metais. Taip pavyko dėl to, kad 2014 metais mes nesugebėjome pasiruošti vieną veiklos programai. Tačiau gaila, kad sprendimas buvo priimtas labai vėlai. Ir aš tikiuosi, kad tie pokyčiai, kuriems mes pritarėme šiandien, pravers ateityje ir leis visoms valstybėms narėms ir ypač e, tiems regionams, kuriems sekasi sunkiau, puikiai pasinaudoti ES finansavimo. Dėkoju, aš balsavau už pakeitimus skirtus 2014-2020 metų e, daugiametės finansinės programos, nes Tie pakeitimai leis mums ir toliau vykdyti 400 įvairių programų. Tai reiškia, kad mes turėsime, turėsime daugiau lėšų, nes bendro finansavimo rodiklis buvo sumažinęs 26 procentų. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime, galėsime padėti tie, tiems jauniems žmonėms, kurie šiuo metu nedavori darbo ir jie jį prarado dėl memorandumo ir dėl trejoto reikalavimų. Uh, Bet to aš tikiuosi, kad taip pat bus pasirūpinta ir ūkininkais, nes gamybos kaštai nuolatos auga. Ir tikiuosi, kad solidarumo fondas taip pat padės mums spręsti ir problemas energetikos sektoriuje. Taigi šie pakeitimai leis mums geriau gyvendinti turimas programas. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar periname prie Armenų genocido šimtųjų metinių. Ponas Pošpišo. Pěkně, pane předsedo, já jsem podpořil tuto rezoluci. Ačiū pirmininkė. Balsavau už šią rezoliuciją. Europos parlamentas Tai institucija, kuri daug diskutuoja apie žmogaus teisės ne tik ES teritorijoje, bet ir visame pasaulyje. Todėl pats laikas priminti apie šios tragiškus įvykius pirmąjį 20-ojo amžiaus genocidą. Tai ne tik būtina priminti šį tragišką armėnų tautos istorijos momentą, tai yra priminimas Turkijai nors pažangos ir daug pasiekė ir nors e, suprato savo vaidmenį šioje tragedijoje, tačiau nepripažįsta to kaip genocido. Todėl džiaugiuosi, kad į rezoliuciją įtrauktas penktas straipsnis, kuriame sukūrėme galimybę Turkijai judėti toliau nuo savo praeities ir pripažinti armėnų genocidą. Ačiū, ponė Paspišil. Škipek. Ačiū, aš balsavau už šią rezoliuciją dėl Turkijos vykdyto genocido prieš šimtą metų. Ši šalis nepripažino to baisaus įvykio, kai šimtas milijonų, kai pusantro milijono žmonių prarado savo gyvybės. Turkija turėtų pradėti susitaikymo procesą ir judėti link ES. Turkija privalo suprasti, kad labai naudinga susitvarkyti su savo praeitimi, ypač tam, kad galėtų tapti ES nare. Tikrovės neigimas paprastai verčia kartoti praeitie padarytas klaidas. Vakarai neturėtų leisti, kad daugiau vidurinėje Azijoje būtų liejamas kraujas. Ačiū. Šoidrupa Michaela. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pritariau parlamento rezoliucijai, kad būtų pripažintas armėnų genocidas ir joje taip pat rašoma, kad armėnams ir turkams e, laikas e, susitaikyti. Mes turime išsakyti savo nuomonę dėl tokių svarbių įvykių tos šalys, kurių politikai nepripažino tokių dalykų, turėtų tai padaryti, nes labai svarbu e, ir prisimti kaltę ir atleisti vieni kitiems. Ir Vokietija praėjo šį procesą, ir kitos šalys. O štai e, minima ir 7 lenktynės minimas ir didžiausios strategijos, tragedijos mūsų amžiuje 70-metis. Ir suprantama, kiek laiko reikėjo susitaikyti vokiečiams ir čekams, taigi ir Turkija ir Armenija turėtų surasti būdą suartėti. Korvin Mikė toliau. Mes susilaikėme, kadangi nežinojome, kaip balsuoti, nes e, Lenkijoje nėra problemų nei, nei dėl Romų, nei dėl neromų. Jie yra keliautojai, bet jie turi savo pačių problemų. Mm, ponas parlamento nariai, mes kalbame dabar apie armėnų genocidą. Vienas klausimas yra armėnai, kitas klausimas yra čigonai ar Romai. Jūs esate sąraše, kur sa, asmenų, kurie nori kalbėti apie Armenijos genocidą. Tai čia mes kalbame apie skirtingas tautas. Galbūt palaukite e, ir pasisakykite tada, kai mes kalbėsime apie Romus. Marijas Notis. Aš balsavau už rezoliuciją, kurioje raginama pripažinti armėnų genocidą. Todėl, kad dabar mes galime mm, pripažinti ir pagerbti milijonus žmonių, kurie buvo nužudyti praėjus šimtas metų nuo šio genocido fakto ir vis dar nėra daroma ar nėra padaryta pakankamai. Uh, šį įvykį vertinant. Tik dabar mes pradedame suprasti, kas įvyko, suprantame, kad tai yra didžiulis nusikaltimas žmonijai. Taigi mes balsavome už rezoliuciją ne vien todėl, kad tai, kas ten sakoma, yra teisinga, bet ir todėl, kad taip bus padarytas spaudimas Turkijai. Ji pagaliau turės pripažinti armėnų genocidą ir už jį atsiprašyti. Turkija privalo veikti ir parodyti, kad gerbė tarptautinė teisė ir turi patraukti savo kariuomenę iš Kipro ir panaikinti kausus belį prieš um, Graikiją. Pone Zaborska. Ačiū pirmininkė, mes iš tikrųjų Manome, kad e, e, būtina pripažinti genocido faktą ir už jį turi būti taikoma būžimoji atsakomybė. Tai yra nusikaltimas prieš žmoniją. Ir vienintelis būdas e, padaryti tinkamas išvadas iš praeities įvykių yra viską tinkamai įvertinti, pripažinti savo kaltę ir atsiprašyti. Ir popiežius atitinkamai kalbėjo apie šį įvykį. Būtina užgydyti šias žaizdas. Turkija labai skausmingai sureagavo į popiežiaus pasisakymą ir tai neadekvati reakcija. Balsavime aš iš tikrųjų balsavau taip, e, kaip kalbėjo ir popiežius. Mano balsavimas atitiko jo nuomonę. Ačiū, Tibor Sanį. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją, nes e, tai turi būti mums dar vienas priminimas, ko gali baigtis ekstremalus nacionalizmas. Uh, Iš tikrųjų neramina dabartinės tendencijos, dabartinė retorika, e, nacionalizmas nukreiptas prieš mažumas, prieš kitas tautas, dabar jis plinta Europoje, yra toleruojamas ir dažnai remiamas politinių lyderių ir vyriausybių. Aš būčiau iš tikrųjų norėjęs, kad labiau šis nacionalizmo stiprėjimo aspektas būtų atspindėtas rezoliucijoje, tačiau vis tiek šioje rezoliucijoje aišku, kad e, siunčiamas labai aiškus signalas visoms politinėms jėgoms. Ačiū, panui Sanį. Toliau Franz Obermeier. Franz Verpil, Austrijos rašytojas, yra pirmasis autorius, kuris įvardijo Armenijos genocidą. Pavadino jį genocido vardu. Dabar Turkijos vyriausybė labai agresyviai neigia, mm, kad buvo įvykdytas genocidas ir popiežiui Pranciškui buvo pasakyta, kad e, jo pozicija yra neprimtina Turkijoje tie asmenys, kurie kalba apie armėnų genocidą, yra laikomi Turkijos priešais. Taigi netgi trims kartoms praėjus po šio istorinio fakto kalbėti apie jį vis dar sudėtinga. Taigi aš visiškai pritariu šiai rezoliucijai. Ačiū. Ponas Angel Dambaskė. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, aš balsavau už šią rezoliuciją dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad e, aš e, iš tikrųjų labai užjaučiu tos armėnus, kurie tapo genocido aukomis. Mes prisimename tuos žmonės ir Osmanų imperijoje praeito amžiaus pradžioje buvo įvykdytas šis nusikaltimas. Žinome, kad tada buvo siekiama sukurti naują valstybę, naują tautą. Ir dabartinė e, Turkijos vyriausybė turi pripažinti e, atsakomybę už tų laikų sprendimus ir kompensuoti armėnams, bulgarams ir kitiems padarytą žalą. Turkijos politinis elitas dabar elgesi tiesiog skandalingai, viską neigia. Genocidą būtina pripažinti, už jį turi būti taikomas baudžiamasis persekiojimas. Ačiū. Pono vicepirmininkui Dambaskį, o dabar pereikime prie balsavimo motyvų paaiškinimo dėl rezoliucijos dėl tarptautinės Romų dienos ir dėl Romų žudinių minėjimo žudinių per antrąjį pasaulinį karą. Pirmasis šiuo klausimu pasisakys ponas Branislav Škripek. Pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie. Ačiū, ponia pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją. Dėl Romų genocido, kurio, aš manau, mes negalime pamiršti. Turime kalbėti apie tokius įvykius, Romų bendruomenės nusipelno mūsų dėmesio. Slovakijoje gyvena 400 tūkstančių Romų ir mes kiekvieną dieną apie juos kalbame. Jų problemos yra žinomos. Ir aš manau, kad dažnai priešiškumas Romams kyla dėl to, kad mes per mažai apie juos žinome. Per mažai su jais bendradarbiaujame, per mažai traukiame juos į politikos formavimą ir švietimo sistemų funkcionavimą. Ir aš manau, kad mes turėtume panaudoti Europos pinigus tinkamai tam, kad šias problemas galėtume spręsti. Dėkuoju, panas Marijas. 2011 metais Europos parlamentas priėmė istorinį sprendimą, pripažindamas Romų genocidą. Romus žudė nacių ir jo pagalbininkų, jų pagalbininkų režimas. Tūkstančiai Romų buvo sudeginti Mathausene, Aušvico ir kitose koncentracijos stovyklose. Ten pat beje žuvo ir daugybė mano tautiečių, graikų. Mes pritarėme šią rezoliuciją, kadangi joje yra pasmerktas genocidas. Aš manau, kad bet kokios masinės žudynės turėtų būti pasmerktos. Bet o ši rezoliucija nusinti labai aišku signalą tiems, kas vis nostalgiškai prisimena nacius. Dėkoju ponui Notis Marijas ir paskutinis kalbėtojas Jakos Statni. Atsiprašau, Januškovės Mika. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes susilaikėme per balsavimą dėl to, kad nežinojame, kaip reikėtų balsuoti. Nes Lenkijoje ir kai kur kitur da, mes nesame nu, o, tikrai nusistatę prieš da, Romus. Jie gražiai dainuoja, gražiai iššoka. Bet problemų kyla dėl kai kurių tos bendruomenės atstovų, to, kurie de, gyvena purvinuose būtuose, namuose, de, nuolat e, maldauja pinigų gatvėse. Ir problemų kyla ir net ir dėl pavadinimo. Kaip, pažiūrėjau, atskirti Romus nuo čigonų? E, dziękuję bardzo, panie pośle. Dėkoju. Dėkoju. Na, kągi, šios problemos dabar nespręsime. Jūs buvot paskutinysis mūsų kalbėtojas per e, šiandien numatytus balsavimo motyvų paaiškinimus. Mes baigėme svarstyti visus darbo atvirkėsinčius klausimus. Posėdžio